Gilermo Farinės izenedį. Gilermo Farinės yra nepriklausomas žurnalistas ir politinis disidentas. Jis buvo pasirengęs paukoti savo gyvenimą ir sveikatą, siekdamas pasikeitimų Kuboje. Jis nekartą skelbė bados streikus, e, siekdamas, kad Kubos yra su daugiau laisvės. Jis norėjo palengvinti kelius tiems, kurie kovojo žmogaus teisės ir demokratiją. Čia Strasbūre e, gruodį kviesime jį atvykti ir apdovanoti. Jis Europos parlamento vardu galės pasimti apdovanojimą. Jo vardu mes e, perdodame sveikinimus ir visiems sąžinės kaliniams Kuboje, kovojantiems už daugiau e, demokratijos. 2005 metais moteris baltais rūbais, damas Enblanko buvo irgi a, Kubos atstovės apdovanotos e, Sakrovo premija. Jos negalėjo pasimti savo apdovanojimo. Norėčiau pasakyti, kad visi kandidatai gauti šią premiją buvo puikūs, nes jie visi yra puikūs kovotojai už žmogaus teisės. Jie kovojo už jas visame pasaulyje. Galėtume pasveikinti kiekvieną iš jų. Tačiau gaila, turėjome pasirinkti, kitos galimybės nebuvo, apdovanot galim tik vieną. Tad norėčiau pabrėžti, kad laimėtojų yra daug visame pasaulyje. Remiame kiekvieną iš jų. Leiskite pasakyti dar kartą, kad jie visi buvo verti šios premijos. Dėkoju. Labą dieną, kolegos. Dėl vedimo tvarkos pasisakymuose. Prašau, ponia Veržiai. Dėl vedimo tvarkos, ponia pirmininkė, iš tikrųjų, aš manau, kad sąlygos, kuriomis buvo nuspręsta paskirti Sakrovo premiją, buvo tikrai skandalingos. Manau, kad politinis pasirinkimas e, nulėmė, svėrė daugiau negu iš tikrųjų kova už žmogaus teisės kaip tokia. Trečią kartą. Nuo tada, kai egzistuoja Sakro premija, taip nutiko. Aš esu pirmoji, e, kuri pasisako prieš žmogaus teisų pažeidimus Kuboje. Aš visada pasisakiau prieš žmogaus teisų pažeidimus visais atvejais, tačiau tris kartus. Jau 20 metų Sakravo premija egzistuoja, tris kartus jinai patenka į Kubą. Aš manau, kad tai yra per daug, tai yra politinis signalas, kurį mes siunčiame ir dėl to Sakaro premija nuvertėja. Būtent dėl to norėčiau paprašyti. Štai ko, Sakaro premija neturėtų būti skiriama pirmininkų e, suėgoje. Apie tai turėtų spręsti visi parlamentarai. Kolegs. Pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau pasakyti, kad pirmininkų suėgoje buvo iš tiesų plačios.